C'est trois fois. Bonjour. La... Labą dieną, ponios ir ponai, mūsų pirmininkė. Vašingtonė vicepirmininkų nėra, taigi šį rytą aš pirmininkausiu kaip vyriausia parlamentarė, taigi pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau pasakyti, kad dėl to, kad pirmadienį nebuvo elektros, mes negalėjom kazos ir gigo ataskaitų. E, už, už tas ataskaitas balsuoti, taigi šiandien už jas balsuosime nuo 11 val. 45 minučių. Jei nėra kokių pasiūlymų darbo tvarkiai, tai darbo tvarkė tvirtiname. Antras punktas - pirmininkės pranešimai. Turiu Jums pasakyti, kad paskutinysis trilogas dėl ekonominio valdymo vyko vakar. Ir norėčiau papasakoti jum apie tai, kad buvo priimti tam tikri susitarimai. Ir mūsų komitetas tuo klausimu vėl susitiks pirmadienį 27, 27 rugsėjo. Kita informacija mūsų komiteto posėdžiai 2012 metais. Kalendoriuje yra įsivėlusi klaida e, tam kalendoriuje, kuris buvo patvirtintas Liepos 7. Taigi 2012 m. 15 spalio posėdis vyks ne iš ryto, kaip parodyta kalendoriuje, o po pietų bus paskelbtas klaidų taisimas. Dar vienas pranešimas. vyks atviras koordinatorių sustikimas su Šemeta komisaru 6 spalio. Ir komisaras mums papasakos apie finansinių sandorių apmokestinimo mokestį. nes dieną prieš tas e, komisijos pasiūlymas, ta tema dėl finansinių sandorių apmokesnimo bus paskelbtas. Taigi mes labai susidomėję laukiame to susitikimo, man asmeniškai šis mokestis irgi labai įdomus. Toliau, short selling trilogas. 20 rugsėjo vyko dėrybos, buvo pažengta į priekį įvairiais klausimais. Komisija pateikė kompromisijos pasiūlymą, bet nepavyko susitarti dėl Naked Sovereign CDS gaila. Taigi, bet buvo sutarta, kad tris, trys institucijos ir toliau dirbs siekdamos kompromiso šiuo klausimu kol kas parlamentas pasisako už opt-out galimybę nukrypti leidžiančias nuostatas, o taryba pasisako už opt-in galimybę. Kitas trilogas vyks spalio mėnesį, kol kas konkrečių datų nėra žinoma. Tiek būtų pirmininkės pranešimų. Ar turėtumėt ko paklausti? Jei ne, Tada einame prie te, trečiojo darbo tvarkės klausimo, tai yra viešasis klausimas, skirtas žalai patirtai pažeidus antomonopolinės taisyklės, skirtas žalos patirtos pažeidus antomonopolinės taisyklės kolektyvinio atlyginimo temai. Pas mus yra komisaras Almunė, kuris atsakingas už konkurenciją ir jis dabar pristatys šią temą. O po to kalbės ponas Kristofer Roč, kuris yra Oksfordo universiteto e, procesorius, Filipas Debiuk, Business Europe ir Monique Goyens. Ah, pardon. Non. Je dois d'abord entendre. Atsiprašau, dar sako pirmininkė. ar ponas Švabas norėtų galbūt pristatyti klausimą prieš komisarą. Prieš komisarą, jei ne, tai tada žodis ponui komisarui. Dėkui, ponė pirmininkė. Euh, Ačiū už gražius įžangos žodžius. Gerbiami nariai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti už man sutiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis visais dėl kolektyvinio ieškinių, dėl antimonopolinių įstatymų pažeidimų. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas parodė tokį susidomėjimą šią temą. Nebejoju, kad jūsų indėlio dėka mes surasime sprendimus, kurie patenkins mūsų piliečių lūkesčius. Kartais atrodo, kad diskusijos diskusijose šią temą pamirštamas platesnis kontekstas. Komisijos narys žodis iš tikrųjų suteiktas jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Tęsiu toliau. Kaip jau sakiau, kartais atrodo, kad diskusijose šią temą pamirštamas platesnis kontekstas. Todėl norėčiau e, priminti mūsų diskusijos kontekstą. E, konkurencijos teisės aktų įgyvendinimo užtikrintamas e ES yra susijęs su viešuoju ir privačiu sektoriumi. Europoje egzistuoja gera vie, įstatymų užtikrinimo sistema viešajame sektoriuje, užtikrinamas platus bendarbiavimo mastas dėl galiojančių e, teisės aktų. Kalbant apie privatų sektorių, apie privačius, kolektyvinius ir individualius ieškinius, dėl to, kad nacionaliniai įstatymai labai skiriasi, ne visi Europoje turi teisę gauti e, žalos atlyginimą dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimų. E, Todėl mes norime užtikrinti, kad e, kolektyvinio ieškinių atveju tuo metu, kai įmonės pažydžia antimonopolinės taisyklės, visi darbuotojai turėtų teisę į žalos atlyginimą, nesižvelgiant į tai, kokį darbą jie dirba, taip pat nesižvelgiant į tai, ar teikiami individualūs ar kolektyviniai ieškiniai. Iš, Ir kalbant apie tai, reikia išspręsti kelis iššūkius, kurie yra svarbus formuojant santykius šioje srityje tarp privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus reiškinių, ieškinių. Ir kalbant apie tai, taigi, kalbant apie konkurencijos teisės aktų įgyvendinimą, užtikrinimą. E, Ieškini dėl žalos atlyginimo gali būti patikti prieš ar po to, kai konkurencijos e, institucija priima sprendimą. Bet kokiu atveju šis sprendimas yra reikalingas tam, kad užtikrintumėme kad užtikrintumėme, jog būtų vėliau gyvendinamos mūsų programos dėl kovos su galimu karteliu atsiradimu Europoje. Ir viešoji valstybės institucija priima e, sprendimą, tai vadinama tes, tai vadinama testiniai veiksmai. Ir šie sprendimai gali padėti, palengvinti, e, pateikti didelius kolektyvinius ieškinius. Tačiau kai kuriuose valstybėse yra įstatymuose numatyti terminai ir juose neatsižvelgiama į tokius tokių sprendimų prieimimą ir kartais e, nepavyksta laikytis tų terminų laiku e, pateikti ieškinį, kadangi būtina turėti sprendimą dėl tų antimonopolinių taisyklių pažeidimų, reikia suderinti tuos terminus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad teismų arba konkurenciją reglamentuojančių tarnybų sprendimai dažnai būna saistantis. Todėl, kuomet e, teikiami kolektyviniai ieškiniai, ypač būtina turėti sprendimą, e, reikalingos institucijos sprendimą, kurio būtų galima pasitikėti. Toliau, e, privataus sektoriaus e, patirta žala. Mes suprantame, kokią žalą atneša netinkamas šios sities reglamentavimas. Pavyzdžiui, teisės bilinėtis pažeidinėjimas, piknaudžiavimas ją būtina numatyti labai aiškias taisyklės ir aplinkybės bei terminus, kad nebūtų galima piknaudžiauti tokiamis priemonėmis. Pavyzdžiui, ES te, teisės aktuose neturėtų būti numatyti galimybės priteisti advokatams, prisiteisti e, nepagristai didelių mokesčių už, e, te, už ištestą bilinėjimąsi. Konkurencijos teisės rytyje, kalbant apie testinius veiksmus, tai tie veiksmai yra svarbiausias e, aspektas, nes e, tai veiksmai, kurių imamasi prieš įmonės, kuomet konkurencijos e, sritį reglamentuojantį tarnybą konstatuoja, kad yra pažeisti antimonopoliniai teisės aktai. E, Ir iki šių metų turėtų pasirodyti dokumentas, kuriame būtų išvardinti visi kolektyvinių ieškinių dėl antimonopolinių e, teisų įsklių pažeidimų principai. Paskelbsime tai draugė su komisijos nare Reding. Tai apims vartotojų apsaugos politiką, aplinkos saugą. Taip pat tie principai bus taikomi konkurencijos politikai. Tačiau tam, kad užtikrintumėme gerą santyki užtikrintumėme, kad būtų e, apimtas es viešasis sektorius ir būtų užtikrintas žalos atlyginimas ir privačiame sektoriuje teikiant ieškinius. Ta apriptis, dokumento apriptis turėtų būti platesnė. Aš žinau, kad jūs pasisakote už veiksmingus ir pragmatiškus sprendimus. Ir konkurencijos ataskaitoje, kurią patvirtinote praėjusią sausio mėnesį, e, mes kalbame apie tok, to, tokios apriepties dokumentą. Ir tie principai, kuriuos rengėme, bus taikomi kolektyvinėms, kolektyvinėms ieškiniams antimonopolinių taisyklių pažeidimų, tačiau turime jų ypat tą aspektą akcentuoti, užtikrinant teisės aktų įgyvendinimą privačiame sektoriu. Taigi aš tikiuosi, kad susidarote, susidarėte įspūdį apie tai, kokie iššūkiai mūsų laukia. Aš nebėjau, kad bus pateiktas subalansuotas pasiūlymas ir lauksiu diskusijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Monsieur,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 The prevailing theory of enforcement in the USA is based solely on deterrence, imposing high costs. Daugiausia e, nori atgrasyti nuo e, tam tikrų veiksmų. O Europoje e, vykdymo politika ne tik e, pagrista at, atgrasimu. Pavyzdžiui, atsakingas reguliavimas, e, vykdymas pagristas rizika ir kiti e, metodai. Mano manimu, viena atgrasimo teorija nėra tokia e, veiksminga ir, ir brangesnė. Nes tuomet, kaip rodo Amerikos patirtis, didžiulių baudų skirimo atsižvelgiant į ekspost poveikį ir galimybę su atsekti. Eksante požiūris yra daug lankstesnis ir pigesnis. Jeigu nori paskatinti privačių ieškinių technikos panaudojimą, reikia daryti du dalykus. Pirmiausia, pirmia, sumažinti ar panaikinti ieškovams kliūtis. Antra, nustatyti paskatas ieškovams ir tarpininkams, tai yra teisininkams, tirti galimus nusižengimus ir pradėti teisminį procesą Amerikos sistema tai daro ir tai padaro. Šie, šios kliūtis ir paskatos iš esmės yra ekonomiškos. Yra keletas svertų. Ieškovų jokių išlaidų, pralaimėjimus nemoka. E, į vieną kryptimį nukreiptas e, e, apmokėjimas, plačios taisyklės įrodymų pakeitimui bausmės pasiekusių teismas atskirų ieškinių koordinavimas per kolektyvinius ieškinius. Kiekvieno iš šių e, svertų e, nustatymas padidintų teismų, teis, e, teismų bylų skaičių. Kitų saugiklių nėra, tiesiog reikia naudoti tuos svertus priklausomai nuo to, nori daugiau ar mažiau bylų. Daugelis e, šių svertų yra valstybinarių kompetencija, o ne Europos. Daugelis mano, kad visi šie svertai neegzistuoja apskritai Europoje, tačiau tai yra netiesa. Yra aiškių tendencijų kai kuriuose valstybės narėse mažinti teisinės pagalbą ir atlyginti sėkmės mokesčių. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje toks įstatymas svarstomas šiuo metu. E, kaštų perkelimas, e, taip pat finansavimas iš trečiųjų šalių pusės, e, kurie kartais jau dabar finansuoja kolektyvinės ieškinius. Techninėse procedūros taisyklėse yra kitų svertų, pavyzdžiui, įrodymų įvertinimas, teismo sertifikavimas, optinas arba optautas, susitarimo patvirtinimas, te, teisininkų atlyginimo patvirtinimas ir panašiai. Problema yra, kad ne vienas iš šių svertus, svertų ar tų ekonomiškų, ar techninių, negali būti kalibruoti ar atskirai arba kartu. Negalima skurti sistemos, kad būtų pakankamai saugiklių ir pakankamai mm, e, ieškinių, bet ne per daug. Bus arba per mažai arba per daug e, taisyklių vykdymo. Ir e, tai gali skirtis priklausomai nuo ieškinio ar sektoriaus. Jeigu nustatys daugiau svertų, bus daugiau ar mažiau bylų. Tai jau vyksta ir dabar ir dažnai nesuplanavus ir nekontroliuojamai e, pačių valstybinarių teisinėse sistemose. Ir ta prasme, konkurencijos įstatymų vykdymas nesiskiria nuo vartotojų teisės vykdymo ar kitos teisės ryties. Procedūriniai svertai ir jų ekonominis poveikis yra tas pats. Tokioje nepatenkinamoje situacijoje, kai pradedama ieškoti e, alternatyvių galimybių, e, pasirodo, kad tokių yra. E, kolektyvinių ieškinių privatus vykdymas yra pasenusi techninė, technika teisinė prasme ir yra modernesnių sistemų šiuo metu. Alternatyvus požiūris, kuris jau naudojamas kai kuriuose valstybėse narėse, nors nepakankamai plačiai konkurencijos e, srityje, yra susijęs su privačių vykdymu, e, kuris nėra vienintelė priemonė. Moksliniai tyrimai rodo, kad reguliuotojai gali taip pat e, žalos atlyginimo e, užtikrinti masinėse situacijose labai greitai ir nebrangiai, jeigu jie turi pakankamai galių ir jas e, nusprendžia panaudoti. Tokia vykdymo grėsmė dažnai skatina šalis dėrėtis, jeigu yra numatytos ir alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmai arba, pavyzdžiui, ombudsmeno institucija. Mano nuomonė, reguliuotojams suteikti vykdymo galės, pavyzdžiui, kaip daroma Danijos vartotojo ombudsmeno atveju ir kai kuriais kitais Junktinės karalystės atvejais, ir skatinant tarptautinių ginčių sprendimo sistemas būtų daug veiksmingesnis, greitesnis ir pigesnis būdas negu bilinėjimasis. Jeigu kolektyvinių ieškinių procesai su teismais yra būtini, tam tikrame sektorėje kaip papildomas mechanizmas. Tai turėtų būti kaip grėsmė, kad būtų galima skatinti naudoti alternatyvius ginčių sprendimo mechanizmus, o ne kaip pirminį mechanizmą. Jis neturėtų būti lengvai prieinamas e, teisininkams, kad jie gautų didelius atlyginimus. atlyginimus ir kad bilinėjimasis būtų naudojamas tik tai e, išskirtiniais atvejais. Ir kai kurios e, teismų taisyklės tai jau numato kai kuriuose valstybėse narėse. Rezumuojant, galima pasakyti, reikia žalos atlyginimo, reikia tai daryti greitai ir pigiai. Yra labai gerų būdų tai padaryti, tačiau e, naudojant e, pasenusias taisyklės. E, senos taisyklių naudojimą reikia e, na, įvertinti pakankamai atsargiai. Dėkoju ponui Hodži, Oksfordo ir Erasmo universitetų profesoriui. O toliau suteikiu žodžių ponui Filip Debiuk, jis yra Business Europe <clears throat> generalinis direktorius, taip pat jam skiriame keturias minutės, prašom. <clears throat> Dėkui, ponė pirmininkė ponė e, vicepirmininkė, e, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komitetui už šio klausimo suorganizavimą ir už tai, kad Europos verslo bendruomenė irgi gali pasisakyti. Mes nuolat mm, remiame Europos parlamento ekonomikos ir konkurencijos politiką, remiame bendrą rinką ir taip pat remiame e, glaudų bendradarbiavimą su vartotojų visuomenė. E, vidaus rinkoje labai svarbus yra vartotojų pasitikėjimas, o kalbant apie žalos pažeidus antamonopolinės taisyklės kolektyvinio atlyginimo sistemas, tai taip pat skatina vartotojų pasitikėjimą. Kadangi šiandien neturiu daug laiko, pakalbėsiu tik tai apie keletą šios temos aspektų. Pirmiausia, ar kolektyvinis atlyginimas turėtų būti naudojamas kaip Europos įstatymų įtvirtinimo būdas. Mano nuomonė, kad pirmiausia, tokį žalos kompensavimą pažeidus antimonopolinės taisyklės turi užtikrinti viešosios institucijos nereiktų ES e, judėti link privataus žalos atlyginimo mechanizmo. Ta turėtų užtikrinti viešos institucijos, tai yra konkurencingumo institucijos. Nes jei mes pereisime prie privačio, privataus mechanizmo, tai reikš didesnį bylų skaičių teismuose ir didesnius kaštus visuomenėje. Privatus žalos atlyginimo mechanizmo naudojimas gali baigtis e, per didelių bilinėjimus ir piknaudžiavimų e, teismų, e, e piknaudžiavimų naudojimus teismų paslaugomis ir taip pat e, tai e, gali skatinti vairių tarpininkų su finansiniais interesais atsiradimą ir nukentėjusiai paprastai tų kompensacijų tai taip ir nesulaukė. Mes, ne, mes nepritarėme komisijos pasiūlymui, kad e, teismuose turėtų pirmiausia būti m, mm, toks kolektyvinis žalos atlyginimas. Jeigu ES lygmenių bus nustatyta, kad žala bus atlyginama, e, kad teismai būtent užsims tokiais e, kolektyviniais atlyginimo mechanizmais, tai ar iš tiesų tada galėsime užtikrinti visus reikalingus saugiklius, apie tai ponas e, Hodge irgi kalbėjo, nes E, daugelis tų saugiklių yra pirmiausia valstybių narių kompetencija. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra kiti galimi sprendimai. Čia jau buvo paminėtas alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas, taip vadinamas ADR mechanizmas. Jis yra daug pragmatiškesnis, politiškai daug realistiškesnis ir uh, manau, kad yra pakankamai veiksmingas būdas kompensacijom užtikrinti su vicepirmininkė Reding. Šios savaitės pradžioje mes jau šiuo klausimu kalbėjome. Manau, kad tas alternatyvus mechanizmas leis mm, pakankamai greitai atlyginti žalą vartotojams, var, išauks vartotojų pasitikėjimas vidaus rinka ir tokiam mechanizmui pritarė įvairūs, e, įvairios suinteresuotos šalis, taip pat ir vartotojai. Taigi aš manyčiau, kad reiktų labiau pasigilinti į alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmo privalumus ir jį naudoti mm, atitinkamais atvejais susijusiais su konkurenciniu, konkurenciniu ir e, konkurencinių taisyklių pažeidimu. Nes manau, kad Mm, taip galėsime užtikrinti e, spartų žalos atlyginimą, nesiveldami į bereikalingą bilinėjimąsi. Dėkui, dėkui gerbiamas generalinį direktorių. O dabar suteiksiu žodį ponai Monik Gojan iš e, Gojan. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes turim ir moterį, kuri pakalbės per šį klausimą. Tikrai džiugu girdėti, kad jūs e, džiaugiatės, mano dalyvavimo. Ačiū ir kad akcentuojate lyčių e, pusiausvyrą. Aš bet kokiu atveju čia esu ne kaip moteris, o vartotojų organizacijų atstovė, kad e, pasisakyčiau jų vardu, tų žmonių, kurie nukenčia dėl ne, e, netinkamos veiklos, netinkamo elgesio. Noriu pa, parodyti visiems. E, iliustracinės medžiagos šią temą. Kalbėsiu iš praktinės pusės. Galima teikti, kad kolektyviniai ieškiniai dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimų yra kažkas labai intelektualus, bet iš tikrųjų tai su tuo susivertai kasdieną savo kasdienime gyvenime ir reikia pa, pasirūpinti, kad tai taptų kažkokia realybė. Pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių komisija priteisė tris, sumokėti skalbimo miltelių gamintojams gamintojų iš jiems sumokėti 300 milijonų eurų. Tai reiškia, kad be, beveik visos šeimos ES nukentėjo dėl to, kad skalbimo miltelių gamintojai buvo susitarę dėl kainų, nes visi jūs, kiekvienas šesantis per metus prarasdavote po kelis eurus. Žinoma, niekas, ne vienas blaiviai mąstantis žmogus nesikreips į teismą dėl kelių eurų, tačiau tos įmonės e, pasipelnė, jos sukaupė daug milijonų pelno. Ir būtent apie tai ir kalbame, kai kalbame apie, apie šį klausimą. Mūsų svarbiausia žinia yra labai paprasta. Kažkas nukentėjo dėl to, kad įmonės pažydė antimonopolinės taisyklės ir jie turi teisę į kompensaciją. Manome, kad vartotojams turi būti suteikta e, visa priemonių dėžutė. Pirmasis, pirmo, pirmoji galimybė turėtų būti spartus susidarimas su žalą padariusią šalimi e, draugiškų pagrindų. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, kurį pristačiau, ta, tos įmonės atsisakė tai daryti, nes jų vertinimais žala nebuvo padaryta vartotojams. Žinoma, mes sutinkame, kad alternatyvus ginčių sprendimas yra labai naudinga priemonė. E, užtikrinam vartotojams teisę į žalos atlyginimą, tačiau kai kuriais atvejais tai nėra geriausias sprendimas. Manome, kad e, teisės aktų užtikrinimas valstybinio sektoriaus mastu yra geras dalykas, tačiau vartotojai negali pasitikėti vien valstybės institucijomis, tikėtis, kad jos pasirūpins, jog jų patirta žala būtų atlyginta. Todėl manome, kad kolektyviniai ieškiniai yra viena iš visos eilės priemonių prieinamų vartotojams. Tai neturėtų tapti ir alternatyvus ginčių sprendimas turi būti ne vienintelė galimybė. Taip pat kalbant apie JAF egzistuojantį ieškinių, kolektyvinių ieškinių e, reiškinį, noriu pasakyti, kad mes palaikome ryšius su kolegomis JAF ir ten Junktinėse valstijose jau surasti sprendimai, pavyzdžiui, kalbant apie šantažinio tipo susitarimus dėl žalos atlyginimo. Ir mūsų siekis ES, ES mastu nu, pasiekti, kad būtų priimti saistantis įstatymai es valstybėms narėms, kad jos privalėtų, kad jie apimtų žalos, ko, žalos atlyginimą kolektyvinių ieškinių atveju turi egzistuoti galimybė teismams nustatyti, kada e, asmenys pasirenka teikti ieškinius, kada ne. Pavyzdžiui, tos kalbimo miltelių atveju neapsimoka bilinėtis dėl kelių eurų. Taip pat norime palengvinti nuostatas dėl įrodinėjimo naštos, užtikrinti vartotojų e, atstovams len, galimybės lengviau surinkti visus reikalingus įrodymus byloje. Ir galiausiai mes manome, žinoma, kad mūsų vertinimais visiškai nuseklu tvirtinti principus ES mastu, tačiau manome, kad su šias skirtingi sektoriai yra labai mm, ypatingi, pažiūrėjau, aplinkos saugos, kiti būtų tikrai pražutinga, jeigu būtų horizon, patvirtinti horizontalieji teisės aktai, aš jau man baigiu, sako kalbėtoje, mes pasisakome už bendrus principus ir sektoriams, atskiriams sektoriams rengiamus įstatymus. Uh, merci, voilà. Ačiū, išklausėte visų mūsų ekspertų. Man atrodo, kad pasakymai buvo tikrai labai aiškus ir įdomus. Dabar kreipiuosi į pranešėją, pana Švabą. Ar jūs norite kalbėti? Prašau, Andrėjas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei allen. Labai ačiū. Dėkuoju visiems ekspertams ir komisijos vicepirmininkui už įdomius pasisakymus. Aš manau, kad parlamente vis daugiau sutarėme dėl to, kad reikia parengti principus e, tokiam kolektyvinės žalos atlyginimui, kuris iš dalies e, jau egzistuoja. Todėl tai mano pirmasis klausimas būtų ponai Hodžės. Kodėl valstybės narės turinčios žalos atlyginimo sistemas nesėkmingai santykinai jas taiko? jūsų pacituotas pavyzdys, kad kolektyviniai ieškiniai nėra visiškai svetimas dalykas, tačiau sėkmingų bylų nėra daug. Galvojant apie horizontalios priemonės parengimą, noriu padėkoti vicepirmininkui Almunijai, nes atskiros konkurencijos teisės temos ar jomis e, yra abejojama, kai kurios programos yra labai sėkmingos. O ieškovai gali pasitikėti, kad jų e, dokumentai bus tvarkomi konfidencialiai. Kitaip nebūtų teikiama jokių skundų dėl konkurencijos teisės pažydimo. Čia reikia e, galvoti apie ypatingumo specifinių taisyklių išlaikymą. Kaip jūs atsižvelgsite į ypatingas, e, ypatingus konkurencijos teisės bruožus? Mums šiame lai e, sudėtinga kalbėti apie paprastą poziciją kolektyvinės žalos atlyginimų, nes, aišku, ir bendrovės kenčia nuo krizės, nereikia numatyti daugiau kažkokių tai mokesčių Europos bendrovėms. Todėl reikia elgtis atsargiai ir man malonu, kad komisaras Almunija apie principą, apie tolesnių veiksmų e, taikymą, ką aš pasiūliau savo nuomonėje nu, turime numatyti sistemą, kuri būtų naudinga vartotojams ir nekainuotų labai daug. Taigi man įdomu, ar e, kaip ponia Gojans minėjo, skalbimo miltelių atvejai. Būtų labai sudėtinga individualiems vartotojams atlyginti žalą. Tačiau jeigu kalbėsime apie e, kažkokio baudų sumokėjimą viešosiams e, institucijoms, tai norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai. Pojas Pelč paprašė žodžio, jeigu kas dar nori kalbėti, prašom padėm rodyti man, e, kad norite kalbėti. Ačiū, ponia pirminkė, pirmiausia noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiame klausime. Pirmiausia, kalbame apie labai svarbų reikalą. Kaip ekonomistė norėčiau praktiškai žvelgti į šiuos klausimus. E, čia išklausome, kokios galėtų būti taikomos priemonės, girdėjome apie sektorinės priemonės. Na, Vengrijoje maždaug 400 tūkstančių šeimų nukentėjo nuo būsto paskolų sistemos. Tai įvyko per pastarosius keletą metų. Žmonėms atrodė, kad paskola užsienio valiuta būtų pranašesnis sprendimas, tačiau bankai jų tinkamai neinformavo ir negalėjo tinkamai pasirinkti. Galėčiau pasakyti, kad vartotojai buvo suklaidinti. Na, o bankai ir toliau vienašališkai keitė sutartis ir visą tų pokyčių na, poveikį perkelė ant vartotojų pečių, tai ant skolininkų pečių. Čia aš kalbu apie žalos atlyginimą vartotojams. Ar valstybei. Ar galima būtų taikyti tokią, na, taisyklės tokiam žalos atlyginimui? Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę. Dėkui, toliau žodis ponui Feo. E, norėčiau padėkoti savo ruoštų kalbėtojams, komisarui ir ekspertam. Norėčiau pateikti keletą komentarų. Paimsiu pavyzdį iš Portugalijos, savo gimtosios šalies. Ten yra mechanizmas, kuris labai panašus į tą, apie kurį kalbėjome. Jis vadinasi uh, Popular Action, viešasis e, kolektyvinis veiksmas. Pirmiausia, nustatomas konkretus asmuo, kuris yra nukentėjęs ir tada kalbama apie kompensaciją, apie galimą žalos atlyginimą. Teismai yra apkrauti bylomis ir aišku, kad e, jei teismuose, jei tik teismuose bus atlyginama kolektyvinė žala, tai e, situacija nebus labai paprasta. Ar mums nereikia e, iš tiesų labiau remtis alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmais? Ir jei visi, e, jei, jei paliktume tik tokį galimą žalos atlyginimą per teismus, tai e, labai apsunkinsim situaciją. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra ginčiai dėl mokesčių. Portugalijoje mokesčių bylos uh, užtrunka iki dešimties metų yra įstatymai, kurie numato, kad tokiais atvejais reikia kreiptis į arbitražą. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Rapti. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš nesu ekonomikos ir finansų politikos komiteto narė, aš esu vidaus rinkos komiteto narė, kuri ir šis komitetas turi parengti e, prane, at, e, pranešimą dėl žalos pažeidus antimonopolinės taisyklės kolektyvinio atlyginimo. Išklausius E, poną Hodžą, kuris sakė, kad kolektyvinis žalos atlyginimas yra pasenęs instrumentas, šiek tiek sunerimau. Aš manau, kad kiekvienas mechanizmas e, yra savaip naudingas ir tą naudą gali suteikti Manau, kad e, kai kuriuos mechanizmus, e, pavyzdžiui, tokį kaip alternatyvaus ginčio sprendimo mechanizmą galima naudoti paraleliai su kitomis galimybėmis. Manyčiau, kad e, negalime užmiršti kolektyvinio žalos atlyginimo e, įvairių galimybių, kadangi čia kalbame apie E, kolektyvinės vartotojų teisės. E, norėčiau paklausti pono komisaro, jis atsakingas už konkurencijos politiką, mane tas aspektas taip pat domina ir norėčiau paklausti, kaip ES būtų galima e, suderinti šios mechanizmus taikant horizontalų požiūrį. Ponas Šmit, dėkui, ponė pirmininkė galbūt aš šiek tiek subjektivus, aš pasisakau už kolektyvinio žalos atlyginimo mechanizmus. kuriuos ne, ne visi e, mėgsta. Išklausiau Business Europe atstovą. kuris paminėjo, kaip svarbu e, sukurti, pilnai sukurti vieningą, e, sukurti bendrą vidaus rinką. Ir man nesupran, nesuprantama, kodėl jūs nemanote, kad tokie mechanizmai, tokie mechanizmai galėtų e, pakengti vidaus rinkai. Manau, kad be jų mes niekad nesukursim tikros vidaus rinkos. Ačiū, dabar suteiksiu žodį mūsų specialistams, bet žinau, kad ponas Filip Debiuk turi išeiti 10 valandą, Biznes Europe vadovas turi išeiti. Ponui Almonijai sutikus, pirmiausia žodį suteikiu jums atsakyti į jums užduotus klausimus. Pone direktoriau, E, kaip komisijos narys atsakinės, aš jau būsiu išvykęs. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijos vicepirmininkui už galimybę pasidalinti mintimis. Andrėjas Švab kalbėjo apie Tai tuos atvejus, kuomet e, daug žmonių nukenčia, bet padaryta žala nedidelė. Ir tai dažnai pasitaiko konkurencijos rytyje. Ir kalbant apie kolektyvinių ieškinių galimybę, e, Tai pavyzdžiui, tokių atvejų tyrimas ir sprendimas gali ypač pakengti konkurencijos e, įstatymų gyvendinimo užtikrinimui Žinoma, turime į tai atsižvelgti, nors Monik jūsų pristatytas atvejs yra kitoks, bet sunku įsivaizduoti, kad milijonai žmonių susijungtų pajėgas ir teiktų kolektyvinį ieškinį, nes tai būtų tikrai labai nenaudinga visiems. Toliau kalbant apie bankus, remdamasis turimą informaciją, galiu pasakyti, kad uh, bankai, prieš bankus jau pateikta daugybė kolektyvinių ieškinių po ekonominės krizės prasidėjusios prieš kurią laiką. Tuo, tų ieškinių e, nagrinėjimą reglamentuoja nacionaliniai įstatymai, bet turime sulaukti rezultatų, nes iš tikrųjų vartotojai sudaro sutartis ir jie iš dalies taip pat. Ir, ir vis, abi šalis prisima atsakomybę. Portugalijos atvejais tai tikrai geras pavyzdys parodantis, kaip nereiktų elgtis tokiais atvejais. Ir šis klausimas buvo svarstytas neseniai parlamente surenktame klausime. Portugalijos atstovai apie tai kalbėjo ir jie pristatė visas aplinkybės ir, ir tai puikiai iliustruoja, kokie sunkumai gali iškilti tokiais atvejais ir, ir kokį žalingą poveikį daro tok, tokias, tokios situacijos. Kažkas pavadino kolektyvinius ieškinius pasenusių dalykų. Mes siūlome, mes labai rekomenduojame pasitelkti alternatyvaus ginčių sprendimo procedūrą ir jos pagrindu siekti žalos atlyginimo kompensacijos. Pone Šmitai, mes nebijome, kad žmonės susivienys, su, sujungs savo jėgas, jie gali tai daryti, egzistuoja įvairiausių būdų tai daryti. Tačiau mūsų neramina galimos kolektyvinių ieškinių sistemos atsiradimo pasiekmes, poveikis. Mes esame Mes svarstėme ankstesnį pasiūlymą šią temą, mes nagrinėjome ankstesnį pasiūlymą šioje srityje ir mes išvelgėme visus neigiamus uh, bruožus e, to siūlymo, kuris galėtų, kurio pagrindu būtų galėtų surasti tą sistemą, būtent todėl mes ir priešinamės tam pasiūlymui. Aš noriu tikrai labai e, griežtai perspėti dėl tokios sistemos atsiradimo, nes čia reikalingas ir verslo bendruomenės įsipareigojimas. Jeigu jau laikomės kažkokio principo, tai turime jo laikytis iki galo. Ačiū dabar e, komisijos vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą skirtą konkrečiai man iš pono Švavo pusės. Kokia yra konkurencijos teisės specifiniai bruožai arba kaip mes siejame vieš vykdymą tų konkurencijos taisyklių su privačiu žalos atlyginimu už konkurencijos taisyklių pažeidimus. Aš apie tai trumpai kalbėjau iš pat pradžių. Kompensacija arba žalos atlyginimas gali įvykti ir iš tikrųjų vyksta kai kuriuose mūsų valstybėse narėse skirtingais būdais per individualius ieškinius individualioms bendrovėms, kurios kreipiasi į teismą, nes nori, kad joms būtų kompensuota iš kitų bendrovių, kurios e, subūrė kartelį ar padarė žalą pažeisdamos konkurencijos taisyklės. Kai kuriais atvejais e, tokie individualūs ieškiniai yra, aišku, brangus ieškovai ir gali būti pateikti tik bendrovių Būtų keista, jeigu atskiras pilietis, atskiras individas turėtų priemonių ir surizikuotų e, kreiptis į teismą, kad būtų jam individualiai atlyginima. Tai gali egzistuoti, tačiau taip nepasitaiko. Tačiau didelės bendrovės turi tokią teisę ir gali ją pasinaudoti. Mažesnės dydžio bendrovės, kurios yra, pavyzdžiui, kartelio sustarimo aukos ar individai, apie kartelinio sustarimo aukomis. 99,9 procentų atvejų neturi priemonių individualiai pateikti ieškinį. Ir tada met klausimas, ar įmanoma e, surenkti kolektyvinius, pateikti kolektyvinius ieškinius dėl tokių kompensacijų. Mūsų viešojo vykdymo sistema, kai mes e, nutarėme paskirti baudą už pažeidimus, neturi tikslo užtikrinti kompensaciją e, nukentėjusiems. Mūsų tikslas yra atgrasyti tuos, e, kurie pažeidė taisyklės ir dalyvavo pažeidime, arba tuos, kurie galėtų būti ir turėtų pagundų tai padaryti. Kompensavimas nėra mūsų rankose. Tai yra du skirtingi dalykai. nacionaliniai teisės aktai, nacionalinės valstybės narės turi skirtingų būdų ir priemonių šioje srityje. Kai kuriais atvejais, kaip sakė profesorius Hodžes, yra tam tikros evoliucijos, kuri, kurią galima laikyti prieartėjimą prie sistemos, kuri egzistuoja Junktinėse valstijose, tačiau mes žinome bent jau Europos žeminę mūsų teisinę sistemą nedara e, su ieškiniai sistema ar procedūrumos egzistuojančiomis JAV. Dėl to mums viena vertus reikia rasti, atrasti tam tikrus principus e, kolektyviniams ieškiniams. E, ir konkurencijos srityje pasistengti nustatyti bendrus principus ES lygmenių, o vienas iš tų principų turėtų būti aiškus įsipareigojimas vengti piktnaudžiavimo, kurie e, egzistuoja JAV sistemoje. Ir aš e, daug optimistiškiau viską vertinu negu ponas Debukas nes panas Debukas e, daugiausia dėmesio skiriame, skiria dėmesio pasiūlymui patiktam praeitįje, tačiau mes nesu juo dirbame. Mes e, pradėjome labai plačias bendras konsultacijas, viešas konsultacijas, siekdami nustatyti bendras taisyklės, bendrus principus. Na ir mano e, kolegė Reding sakė tą patį ankstesnėme klausime, kad mes dirbame kartu, kartu keli komisarai Reding dalį ir aš pats, rengdamasi pateikti tuos bendrus plačius principus. Dauguma suinteresuotų šalių, su kuriais buvo konsultuotasi, išskyrus e, verslo bendruomenę, kurią atstovauja Business Europe, sutarė, kad reikia rasti tuos bendrus principus. Tačiau mes dar nenusprendėme, koks turėtų būti e, kitas žingsnis kolektyvinių kolektyvinius ieškinių klausimu. Mes dar komisijos viduje sustarsime dėl tų principų, juos paskelbsime komunikate ir tokiame dialoge, kuris dar nesibaigė komisijos viduje, išdėstėme savo mintis. Ar pakankamai tuose principuose yra pasakyta, kad valstybės narės į tai atsižvelgtų savo teisės aktuose, ar kaip vienas iš kolegų panas Lėnė savo pranešime e, savo pranešime sakė, e, kad ne, gal kažko tai kito reikia. Na, apie tai dar nekalbame. Antra. Konkurencijos ypatingi bruožai. Kaip e, kompensuoti konkurencijos taisyklių pažeidimo aukos, aukoms ar nukentėjusiesiams. Turime galvoti ne tik per, galvoti apie tai per kolektyvinės priemonės. Šiandien e, iššūkis yra individualūs ieškiniai. Žinoma, kad yra tam tikrų bruožų, kurie reikalauja specifinių teisės aktų. Aš negalvoju apie teisės aktus kolektyvinės žalos atlyginimo prasme. Aš e, čia turiu galvoje privatų konkurencijos taisyklių įgyvendinimą, kad būtų kompensuojama E, individams per individualius ar kolektyvinius ieškinius. Kokie čia būtų elementai, kai kuriuos jų minėjau. Ir noriu paminėti dar vieną. E, informacijos, kurią turime atskleidimas. E, taikant nuolaidumo principą kartelio nariams. Tai yra geriausias būdas sužinoti, jog egzistuoja potencialiai kartelis. E, nes bendrovės saugomos konfidencialumo pateikia mums dokumentus, įrodymus, kad egzistuoja kartelis. Jeigu paskelbsime, kad informacija, kurią gavome iš tokių uh, pareiškėjų, būtų atskleidžiama bet kam, kas kreiptųsi į mus, nes jie nori pradėti privačią bylą, prieš, prieš mums priimant e, kartelinį sprendimą, tai mes pralaimėsime, mes daugiau tokių e, pareiškėjų ne, nesulauksime. Taigi tą informaciją turime saugoti. Tačiau yra nesenas teismo sprendimas e, dėl Vokietijos atvejo, Vokietijos bylos, kuris sako, kad turi būti teisės aktas, <clears throat> teismas pasakė, kad mes žinome, jog egzistuoja principas saugoti dokumentus, kuriuos pateikia tam tikri pareiškėjai komisijai. Tačiau teisės akto nėra. Ir teismas mums nurodo e, pasiūlyti teisės aktą. Aš žinau kitų atvejų, kuomet ir e, individualiais, ir kolektyviais ieškiniais siekiama gauti kompensaciją pažeidusam tai mano palinės taisyklės, kai kuris atvejas net prieš pažeidimą. Taigi apie tokį teisės aktą aš ir kalbu ir turime palaukti, kol bus sutarta dėl principų, dėl kolektyvinio atlyginimo šių metų pabaigoje ar kitų pradžioje prieš pateikiant teisės aktą. Bet tai būtų naujas dalykas. Pamirškite ankstesnius pasiūlymus, kuriuos, kurių komisija iš tikrųjų nepatvirtino 2009 e, metais. ADR, tai alternatyvinis ginčių sprendimas. Aš pritariu, kad tai yra gera technika, geras metodas. Tačiau pagal mano kuklės teisinės žinias, bent jau kai kuriuose konstitucijose, kurios man yra žinomos, niekas negali pasakyti piliečiui ar bendroviai, kad negali kreiptis į teismą siekdamas apginti savo teismes, teises. Yra priemonių vengti dėlsimo, sudėtingų procedūrų, susitarti prieš teismo bylą, tačiau pagal mano žinoma, man žinoma teisinė kultūra niekas negali sustabdyti žmogaus ir niekas negali na, pastatyti kliūties piliečiui kreiptis į teismą, jeigu yra, jeigu jis nori pasinaudoti teisę gauti kompensaciją už padarytą žalą. Na, aišku, ADR nėra turbūt vienintelė priemonė, galbūt ir greitesnė, geresnė, veiksmingesnė priemonė, tačiau, kaip ponia Gojans minėjo, tuo atveju jeigu negalima pasiekti sustarimo, potencialios aukos turi, ar nukentėjusiai turi teisę kreiptis į teismą. Tai yra teisinis principas, kuris yra akivaizdus. E, dar vienas klausimas buvo, nes už šio, šiuo atveju susijęs. E, Vengrijos pavyzdys, kaip suprantu, tai nėra konkurencijos klausimas, tą diskusiją Vengrijoje dėl nebūsto paskalų ir jų sąlygų. Mano nuomonė, čia yra du aspektai. Du svarbus aspektai. Viena vertus vartotojų apsauga, siekiant padėti tiems, kurie pasiemė būsto paskolą praeitėje. Ir kita vertus, jeigu neklystu, priežiūros institucijos, finansų sistemos prižiūrėtojai turėjo laiku įspėti apie didžiulės, didžiulius pavojus piliečiam vienoje šalyje, jeigu jie įima paskolas e, denominuotas e, Šveicarijos e, frankais, jenomis, šiaip užsienio valiuta, nes yra valiutos kurso rizika, kurie atitenka skolininkams, o ne bankams. <clears throat> nes kai pasirašai sutartį, tai turi po to jos laikytis. Tai yra viena vertus vartotojų apsaugos, o kita vertus tinkamo, tinkamos finansų sektoriaus priežiūros klausimas. Kiek aš suprantu šį klausimą, tai, tai nėra konkurencijos, su konkurencija susijęs klausimas. Dėkui, ponė komisijos nariai kad taip aiškiai atsakėte į mūsų klausimus ir tikiuosi, kad pavyks rasti sprendimą, kad situacija pas mus ES nebūtų tokia iškreipta kaip Junktinėse Amerikos valstijose. Taip, tas sprendimas, sako ponas Almūnė, manau, kad bus protingas. Dėkui, o dabar suteikiu žodį profesoriui Hodž, kad jis atsakytų jam pateiktus klausimus. Pone e, pirmininkė, norėčiau pirmiausia atsakyti ponui Švabui. Daugelis valstybių narių yra numatę kolektyvinių ieškinių galimybę. Dėl tų priežasčių, kurias aš sakiau, dėl techninį priežasčių ir finansinių, inici, e, finansinių paskatų, kurios atsiranda. Bet valstybių narių sistemos yra skirtingos ir tie ieškiniai skirtingai yra kontroliuojami, lygiai taip kaip ir atsirandančios finansinės paskatos yra įvairios. Valstybės narės aišku nenori, kad būtų piknaudžiaujama bilinėjimus ir tos finansinės paskatos nėra pakankamai didelės. Paaiškinsiu, pavyzdžiui, jie yra per įvairius svartus numanomos finansinės paskatos, tai <clears throat> tada bylų skaičius labai ženkliai išauga. Daugelis tokių bylų, jei pažiūrėsime istoriškai, į e, didelius tokius kolektyvinius ieškinius, kaip Švedijoje, Jungtie karalystėje buvusius. Taigi e, tokios bylos nagrinėjamos labai ilgai, yra labai brangios. Tai aišku, nieko nestebina daugelis teisminių sistemų, išskyrus Vokietijos sistemą, kur bilinėjimosi e, sistema yra pigi ir neilga, bet ten nemanoma, negalima pateikti kolektyvinių ieškinių, taigi daugelio valstybių narių vilnėjimosi sistemos yra e, labai brangios atskiriem individualiem klientam. Teismai, jei jie nagrinės sudėtingus kolektyvinius ieškinius, uh, tai užtruks labai ilgai ir tokios bylos yra sudėtingos ir tai neišspręs nei rinkos problemų, nei vidaus rinkos problemų, nei vartotojų problemų. Kitas atsakymas, kas yra pasenę, kas ne. Kolektyvinis žalos atlyginimas nėra pasenęs dalykas. Klausimas, kaip jį užtikrinti. Noriu pasakyti, kad aš turėjau galvoje, kad svertas kolektyvinio žalos atlyginimo svertas yra pasenęs. Mums reikia šio laikinės sistemos. Pirmiausia, turi būti tinkamas reglamentavimas, tai yra pirmasis ramstis, o trečiasis būtų teismai, e, tokių ieškinių nagrinėjimas teismuose. To neturėtume skatinti, nes toks e, tokia procedūra yra labai brangi. Taigi tarp tų e, pirmo ir trečio sverto galima e, numatyti antrąjį svertą alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmus ir jį skatinti ir tobulinti. Ir daugelis valstybių narių jau tokius mechanizmus turi. Ne tik vartotojų gynimo srityje, bet ir konkurencijos srityje. Pone Goens taip pat minėjo, kodėl tas alternatyves sistemas reiktų naudoti. Galbūt todėl, kad jos gali būti labai veiksmingos, labai efektyvios. Ir jos taip pat leistų išspręsti ir kitą problemą, kurią minėjo ponė Gojan. Jeigu remsimės to pirmuoju ramščiu, tik tai reguliavimu, reglamentavimu, tai irgi bus labai brangu, kaip ir labai brangus bus tokių kolektyvinių ieškinių nagrinėjimas teismuose. Taigi, reikia sugalvoti tokią integruotą, integruotą sistemą, kuri apimtų visus tuos tris ramščius. Tai yra, kad reguliuojančios institucijos turėtų galės, kurių galbūt jom nereiktų panaudoti, bet kad e, būtų galima rasti e, tokių veiksmingų sprendimų. Ir kalbant apie teismus, tai galima naudotis ir teismais, bet tegu tai lieka tik paskutinioji priemonė. Ir per vidurį būtų alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmai, kurie numatytų įvairias galimybės. Taigi, mes dabar e, atliekame tyrimus dėl tokių galimų mechanizmų, paskelbsime tyrimų rezultatus per Velykas. Ir tikrai yra daug įvairių galimybių ir efektingai naudojamų būdų, apie kuriuos daug kas nežino. Kita problema, kurią norėčiau paminėti, mane neramina dabartinis e, konkurencingumo generalinio direktorato požiūris. Nes šis direktoratas atskiria įgyvendinimą ir jį sieja tik su baudomis ir privataus, e, privataus, m, mm, privačius ieškinius palieka tik rinkos jėgoms, tikėdamasis, kad rinka visą tai sureguliuos. Bet aš manyčiau, kad negalime atskirai žiūrėti į gyvendinimo politiką, į žalos atlyginimą. Turime į visą tai žiūrėti integruotai, bendrai nes kitaip negalėsime užtikrinti, kad vartotojai kad vartotojams padaryta žala bus atlyginta ir negalėsime užtikrinti, kad rinka būtų tinkamai subalansuota. Taigi, tada nebūtų garantijų, kad rinka bus balansuota, kad karteliniai susitarimai bus nubausti ir kad nukentėję bus atlyginti. atsiprašau dabar už reklamą, bet ta tema esu parašęs e, straipsnį, kuris yra žurnale World Competition, kur labai išsamei apie tai kalbu. Taigi, man atrodo, kad reikia iš esmės įvertinti dabar e, politiką, e, kurią remiamasi, kalbant apie žalos atlyginimą ir pagalvoti apie integruotą požiūrį. Ir tai nėra tik reglamentavimas ir tik teismai, bet tai kartu yra ir įvairūs alternatyvūs ginčių sprendimo mechanizmai, galintys užtikrinti gerus rezultatus. Ačiū. Toliau ponia Gojens. Ačiū. Noriu išsakyti bendrą pobūdžio pastebėjimą. Keletą kartų jau girdėjau štai kokią mintį, kad kolektyvinių ieškinių teikimo galimybės atsiradimas padidins tokių ieškinių ir bilinėjimosi kiekį. Tačiau, e, aš, tačiau tai, visa ta sistema e, paremta nuostata, kad asmenys neturėtų atskiri asmens neturėtų kreiptis į teismą. Tačiau bilinėjimuose atveju turėtų sumažėti, nes e, turėtų būti vienas stambus ieškinys teikiamas, o ne keletas. Pavyzdžiui, tektų pasitelkti tik tai vieną ekspertą, o ne mm, kelis šimtus ekspertų. Pavyzdžiui, mediator bylos atvejis Prancūzijoje. Jeigu teismai sulauktų 2000 ieškinių, tai žinoma, tai, tai, sistemai taptų didelė našta. Arba Vengrijos atvejais, jeigu šimtai tūkstančių šeimų nukentėjusių dėl žalos, visi, jeigu tie visi žmonės kreiptųsi į teismą, na, tai būtų našta, tačiau tai nėra teis, teisingumo sistemos principai. Jeigu norime teisingos sistemos, tai e, atlyginimas žalos turėtų būti matęs visiems nukentėjusiesiems. Dar vienas dalykas. Portugalijos atvejs noriu, kad kas mums paaiškintų ponui Debiuk. Mūsų nuomonė, Portugalijoje egzistuoja viena pažangiausių sistemų Europoje. Ji labai kūrybinga, teisinga ir joje nei viena įmonė nebankrutavo jau keletą dešimtmečių. Man atrodo, kad buvo svarstyta 20 bylų per tą laikotarpį ir teismai elgesi labai kūrybingai. Perinu prie pono Švabo klausimą. Ką daryti su ne, nedidelio, nu, su, su mažų nuostolių atlyginimu? Pavyzdžiui, buvo telekomų atvej, su telekomais susijęs atvejais byla, kuomet e, žmonėms buvo, žmonių skambučiai buvo apmokestinti per didelę sumą. Tai buvo gan sunku įrodyti. Tačiau teismai Portugalija nusprendė, kad tos įmonės privalo pasiūlyti žmonėms galimybę skambinti nemokamai keletą savaičių. Tai, tai, buvo kūrybi, tai buvo kūrybingas sprendimas byloje, taip pat žalos atlyginimas. Bendrais brošais vertinant, jei iškyla sunkumų, bandant įvertinti, kiek žalos patyrė atskiras asmuo, tokiais atvejais turėtų egzistuoti galimybė numatyti bendrą visuminę kompensaciją ir jos, ir jie, ir jos ne, ne, neperduoti, nepersiusti į valstybės biudžetą, nes iškyla rizika, kad tas, tos lėšos bus panaudotos bankams atsidūrusiems krizėje gelbėti. Tos lėšos veikiau turėtų būti pervel, perkeltos į fondą, kuris ateitie būtų panaudotas kolektyvinių ieškinių e, teikimui. Vengrijos atvejis nesusijęs su konkurencija, bet tai yra kolektyvinės žalos, patirtos žalos atvejis. Tokius dabar būtent tyriame ir jiems dar netaikoma kolektyvinio žalos atlyginimo sistema. Ir būtent tai siesi su mūsų reikalavimu numatyti galimybę tokiems nukentėjusiems taip pat kreiptis į teismą prireikus. Ačiū, ponia Goins. E, turiu, susveikiu Jums galimybę atsakyti į profesoriaus pasisakymą išsakytas mintis ir baigti mūsų darbą. Ačiū, ponia Gozės. Atsakysiu tik, pasakysiu tik vieną dalyką į, į, reaguodamas į profesorių Hodžės išdėstytas mintis, dėl konkurencingumo direktorato požiūrio. Ne konkurencingumo direktoratas, o tai yra komisijos požiūris. Tai yra komisijos e, pateikiamas sutarčių interpretavimas kaip jau sakiau, labai svarbu užtikrinti tai, kaip viešasis sektorius įgyvendina taisyklės ir kaip privatus sektorius įgyvendina taisyklės ir kaip e, traktuojami privataus sektoriaus ieškiniai privatus, individualus ir kolektyviniai. Šį klausimą teisingai išspręsti nėra lengva. Mes kalbėjome apie kolektyvinius ieškinius, kurie e, siejasi su šiais aspektais. Tai yra, kaip užtikrinti tų sprendimų įgyvendimą viešame ir privačiame sektoriuje. Ir aš džiaugiuosi, kol, e, aš žinau, specialistų nuomonę, akademikų, suinteresuotų organizacijų atstovų nuomonės. Komisijos, Europos komisijos nuomonė yra tokia. reikia pripažinti ir suvokti, kad egzistuoja labai svarbus iššūkis, būtinybė pri, užtikrinti e, žalos atlyginimą tais atvejais, kai pažeistos konkurencijos taisyklės ir tokių, suteikti tokių situacijų aukoms reikalauti žalos. Tačiau tai negali būti priežastimi silpninti konkurencijos taisyklių gyvendinimą, jų nepaisinti, taip pat mm, mažinti pastangas kovoti su kortelinėm susitarimais. Komisijai būtina rinkti informaciją, atliekant jos tyrimus ir, pri, ir turi, įgyjant galimybę primti pačius logiškiausius, tinkamiausius sprendimus. Taigi, uh, Mes norime ne tik nubausti pažydėjus, bet taip pat ir atgrasyti tuos, kuriems gali kilti pagunda pažeisti taisyklės. Atgrasos e, įrankių sistema yra labai svarbi. Kai vairuojate greitkelyje ir žinote, kad greitis ribojamas, kad galite važiuoti daugiausia 120 km per valandą greičiu, kokie yra atgras, atgrasos elementai eismo, kelių eismo taisyklės ir, ir galimos baudos yra labai svarbus veiksnys. Žinoma, galime kalbėti apie e, e, apie tai, kad, kad avarijos atveju egzistuoja draudimo galimybė, tačiau atgrasos sistema yra labai svarbi. Alternatyvus ginčių sprendimai. Aš labai palaikau šią sistemą, tačiau nesuprantu vieno dalyko pozicijos tų žmonių, kurie teigia, kad ši sistema kad e, ADR turi pakeisti teismus. Man atrodo, tai būtų tikrai nesažininga ir nesubalansuota sistema. Ačiū komisijos nariui. Dėkuoju visiems kalbėtojams už tai, kad e, nušvietė šį svarbų klausimą, manau, kad ponas Švabas tikrai išgirdo svarbios ir naudingos informacijos ir aš, kaip ir ponė Lulink, tikiuosi lauksiu gerų sprendimų, išmintingų sprendimų. Norėčiau visiems priminti, kad e, pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 26-17 valandos ir pakeitimus pirmia, svarstysime spalio 11, ekonomikos komitete balsuosime 17 spalio, o plenarinėje sesijoje balsuosime gruodžio mėnesį Strasbūre. Ačiū ir tęsime mūsų darbą pagal darbo tvarkę. Ir pagal darbo tvarkę e, švabas, pana Šabas yra šiandienos posėdžio žvaigždė. Ir jisai yra, jam yra patikėta svarstyti, nagrinėti visus um, su antimonopoliniais klausimais susijusius pranešimus, tai iš ties yra savotiškas uh, galių pažydinėjimas. Taigi, periname prie ES konkurencijas politikos metinės ataskaitos. Pranešimo autorius yra ponas Andrės Švab. Ir žodį suteikiu jam. Labai ačiū pirmininkė už malonius žodžius. Tačiau, mielas Žan Poli, galiu patikinti, kad nuo dabar e, e, žiniasklaidos reakcija į metinį pranešimą dėl es konkurencijos politikos nukentės dėl kitų svarbių klausimų, pavyzdžiui, šešių dokumentų rinkinys ir panašiai. Ačiū už gėlės, tačiau e, jos greitai nuvyks, nuvys. E, šis metinis pranešimas, apie kurį kalbame, kaip minėjo ponas Almūnija, nebus dėl jo balsuojama greitai. Taigi jis neturi didelio poveikio, nes e, praėjo du metai ir mes, mes nusprendėme, kad reikia greičiau reaguoti į komisijos metinę ataskaitą. Reikia paminėti tris sritis. Pirmiausia, komisijos e, valstybės paramos taisyklių įvertinimas, e, antimonopoliniai teisės veiksmai aktai ir e, tarptautiniai dialogai. Kalbant apie valstybės paramą, tai yra vienas iš e, svarbiausių e, komisijos dėmesio nusipelniusius e, klausimų. Mes pritarėme tam, kad komisija paskelbė, jog ji numatys ypatingas pagalbos taisyklės ar gairias, kad piliečiai pasitikėtų, jog pinigai duodami bankams būtų investuojami tinkamai ir kad bankai iš tikrųjų sugebės kredituoti smulkų verslą ir, ir kitus. Šiuo metu taikomas laikinas režimas yra labai svarbus, buvo svarbus krizės metu ir nepaisant to negalime leisti jam tęstis nuolat, nepatikrinus jo ar nekontroliuojant jo. E, valstybių narių bankams ir kai kuriams verslo įmonėms e, e, teikiamos lėšos turi, na, kažkurio metu būti baigtos. Kalbant apie antimonopolinės nuostatas, apie kaltinius veiksmus ir kitus dalykus daug kalbėjome šiandien, tačiau norėčiau pakalbėti apie tai, ką sakė profesorius Hodžasas. Jis sakė, kad viešasis įgyvendinimas turi būti pirmasis e, e, ramstis, o trečiasis turėtų būti nukentėjusių kompensacijos. Tačiau šiuo metu, e, aišku, poveikį patiria vartotojai, bet taip pat ir verslo įmonės. Ir visa sistema turi būti netokia biurokratiška, kad rezultatų būtų sulaukiama greičiau pabandžiau apie tai e, pakalbėti pranešime, kad dar prieš komisijai nustatant, kokia bauda turėtų būti skirta, turėtų būti galimybė verslo įmonė ar nukentėjusiesiems susiburti ir pasistengti susitarti už teismo ribų. Galbūt tai būtų geresnis, veiksmingesnis būdas negu tai, ką minėjo komisaras. ir tuomet teismai nebūtų apkrauti per nelik. Antra, šiame pranešime siūlome, kad pranešimas reglamentas 12003 e, turėtų būti šiek tiek sugriežtintas, turint galvoje jo formuluotės. Ir taip pat e, siūlome tam tikrus pakeitimus e, numatyti reglamente, ypač kiek tai turint galvoje, kad verslo įmonės vis daugiau klausinėja, kaip jie gali smokėti baudos paskirtas baudas. E, ir dažniausiai gynasi, sakydamas, kad jos negali tuos baudos mokėti. Komisija dar nerado būdų, kaip e, susitvarkyti su šiuo kritišku atveju, nes bendrovės dažniausiai pasinaudoja argumentų, kad negali sumokėti baudos. Toliau norėčiau pat paminėti tarptautinį bendradarbiavimą, kuris yra labai svarbus, kad komisija galėtų imtis veiksmų, kai, pavyzdžiui, jungtinių valstybių įmonė įsikūrė Europoje, komisija turi reikalų su kitomis e, e, šalimis JAV, Kinija, e, su kuria pradeda dialogą taip pat su Šveicarija. Nes Europos antimonopoliniai įstatymai gali ribotų būdų būti taikomi Šveicarijoje. Nes komisija negali visko pakankamai lengvai ar vienodai lengvai padaryti. Gali būti, kad tai sukuria tam tikras paskatas verslo įmonėms, kurios yra įsisteigusios Šveicarijoje. Po to dar klausimas yra apie energetikos 2020 iniciatyvą. Apie tai kalbama pranešime Mm. Kitas e, dalykas yra e, dialogas konkurencijos klausimais. Čia mes net kažinką galime nuveikti. Panas Almūnė minėjo, kad yra konkurencijos politikos darbo grupė, kuri tai dalyvauja šiame dialoge ir manau, kad ji turėtų ir toliau tai daryti. Praėjusią savaitę pakvietėme poną Almuniją ir aptarėme dialogo programą komitete. Tai buvo gerai, tačiau norėtume, kad toks keitimasis nuomonėmis būtų labiau sutelktas, ypač kai kalbam apie šių metų ataskaitą. Reikia daugiau dėmesio skirti esminiams dalykams ir tuo pat metu turėti daugiau galimybių aptarti tuos svarbius klausimus susitikinkant su komisijos atstovais. turime aišku suvokti, kad mes nesame konkurencijos teisės kurie kartu su komisija. Taigi tokie svarbiausi būtų mano pranešimo aspektai. Nu, laukiu dabar kolegos, kolegų nuomonės. Dėkuoju šešėliams pranešėjams už bendradavimą. Ačiū. Turime bent vieną šešėlinį pranešėją, tai yra Sofi. Ir labai mielai suteiksiu jai žodį. Jie būt, bus pirmoji auka. Jeigu dar kas nors nori kalbėti, praneškite mums. Ponės Finburn. Apgailestauju, kad atėjau per vėlai ir praleidau seminarą, kuris vyko šį rytą, nes 3 valandas užtrukau uh, transporto kamštyje, nes vyksta šiukšlių surinkėjų protestai. Noriu patikinti Jūs, kad Jūs ne vienintelė atsidūrusi tokioje padėtyje, nes e, šiandien labai daug transporto kamščių. Na, daug nekalbėsiu, iš esmės pritarėme puikiam pono Švabų pranešimui. Manau, kad keitėmės kaip pranešėjai ir šeliniai pranešėjai šią temą pastaraisiais metais, jau seniai dirbame su šiuo e, dokumentu ir dėl daug ko bendrai sutarėme. Jeigu pateiksime pakeitimų, tai bus nedideli papildymai, o ne esminiai pakeitimai. Viena pastaba dėl paskutinio jūsų pasakyto dalyko, dėl Europos parlamento vaidmens. Taip suprantame, mes nesame teisėkuros institucija šiuo atveju, tačiau brestant ES tam tikra politinė komisijos atskaitomybė šią prasme gero bendradavimo forma būtų naudinga visiems ir tai neturi būti kažkokia revoliucija ar nauja, galbūt tam tikras e, išplėtimas ar formalizavimas tų apsikeitimų nuomonėmis su komisaru Almunija, tačiau aš manau, kad turėtų būti daugiau ir e, e, informacijos mums, į, reaguojant į mūsų metinius pranešimus, kad būtų realiai keičiamasi nuomonė ir išgirsime atsakymą iš Europos komisijos pusės. Dėkui, ponė Svinbern. Pone Kozės, mano šešėlinis uh, pranešėjas iš pirmininkų konferencijos turi tuoj atvykti. Ar galime dar šiek tiek palaukti jo? Prašom, tada žodis Elizai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti šešėlinio pranešėjo vardu, bet taip pat noriu kai ką ir savo kai kurias savo mintis pasakyti. Piteris šešėlinis pranešėjas negalėjo šiandien atvykti, dėl to atsiprašo. Jis e, labai dėkoja ponui Švabui už darbą, e, džiaugiasi bendradarbiavimu ir nori atkreipti dėmesį į du dalykus, į kuriuos reiktų labiau pasigilinti. Vienas iš jų e, jau buvo paminėtas. Tai yra kad ir toliau būtų tikrinama, gilinamas į tai, kaip valstybės pagalba buvo teikiama bankams. Mm, reikia mm, taip pat pasakyti, kad komisija, mm, siekdama gerinti investicinį klimatą, imasi atitinkamų veiksmų, taip pat ir teisėkuros. Toliau, konkurencijos politika. Piteris e, mano, kad reiktų, kad e, kompeti, e, konkurencijos generalinis direktoratas labiau pasigilintų į svarbiausius konkurencijos politikos aspektus, taip pat ir e, <clears throat> į antimon, antimonopolinių taisyklių laikymosi užtikrinimą. E, taigi šešėlinis pranešėjas dėkoja ponui Švabui už darbą ir yra pasirengęs bendradarbiauti. Dabar pasakysiu ir keletą savo komentarų. bankų sektorius. Manyčiau, kad bus labai sudėtinga užtikrinti vieningą e, bankų kontrolę, turint galvoje, kad laukiame dabar komisijos teisėkuros pasiūlymų. Bet mums reikia uh, rasti bendrą būdą, kaip elgtis su bankais, kurie yra atsidūrę sunkioje situacijoje ir koks turėtų būti vyriausybių ir bankų ryšys. Taigi aš manyčiau, kad komisija turėtų pasteikti atitinkamus E, Europos teisės aktų pasiūlymus. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra kreditų reitingo agentūros ir konkurencingumas rinkoje. Aišku, kad e, konkurencijos, kalbant apie kreditų reitingo agentūras, visai nėra. Ir aš manyčiau, kad e, kai kalbame apie Europos reitingų agentūras. Ar nereiktų paprašyti, kad komisija atliktų e, su tuo susijusią <clears throat> studiją, tyrimus? O dabar e, rinkoje yra kaip ir trys kreditų reitingo agentūros, kurios kaip ir tą rinką kontroliuoja. Ir ar iš tiesų tokia situacija yra gera, ar taip gali būti? Dėkui. Merci. E, dėkoju. Ponas Lamberts atvyko, jis yra taip pat šešėlinis e, pranešėjas, jei nori kalbėti, tai prašom. Aš jau dviejus metus esu šiame komitete ir man toks vaizdas susidaro, kad mes uh, iš tiesų tik kartojame tą, ką sakome. Pirmininko komentarai. Deja, su amžium taip atsitinka. Taigi, e, ponas Lambertsas, aš nematau didelės prasmės tame, ką mes darome, bet išsakysiu savo komentarus. Aišku, kad bankų sektorius yra dar labai silpnas ir laikosi iš valstybių, iš vyriausybių garantijų. Yra, ko gero, bus pratesta e, paramos bankams valsty, e, vyriausybių sistema ir mes norėtume paskatinti komisiją, kad jinai elgtųsi griežčiau ir kad bankai e, grįžtų prie savo esminės veiklos. Tai yra indėlių ir kreditų. Manau, kad bankai turėtų susikoncentruoti ties savo pagrindinė veikla, o konkurencijos generalinis direktoratas taip pat turėtų skirti tam pakankamai dėmesio. Nežiūrint to, kad jau ne vieną kartą esame sakę, kad ta laikina parama, kurią mm, Europos centrinis bankas skiria bankams, e, norėdamas palaikyti jų likvidumą, tos paramos mes, aišku, nekvestionuojame, nes jinai skirta finansinio sektoriaus stabilumui užtikrinti, bet žinome, kad tokia parama gali ir iškreipti rinką. Ir jei net ir uh, nedarysime tokios išvados, kad neturime kištis į Europos centrinio banko kasdieninę veiklą. Bet ar nėra taip, kad Europos centrinis bankas išklaip, iškraipo rinką, nes e, praktiškai dėl to, kad paremė blogai veikiančius bankus, e, ir dėl to nukenčia tinkamai, gerai, stipriai veikiantis bankai. Yra bankų, kurie puikiai veikia, čia žiūriu į Marijaną, žinau, kad daugia, daugelis tų gerai veikiančių bankų yra e, smulkus e, Olandų bankai ir jiem niekad nereikėjo Europos centrinio banko paramos jie puikiai ir be to veikia, bet kai tokie bankai sužino, kad jų didieji konkurentai praktiškai veltui gauna iš Europos centrinio banko paramą, tai nežinau, ar tai yra labai gerai. Taigi bent jau turėtume paprašyti konkurencijos generalinio direktorato, kad išsiaiškintų situaciją, kad bent jau surinktų apie tai informaciją. Aišku, mes negalime sustabdyti Europos centrinio banko nuo tokių veiksmų, bet reikia turėti visą informaciją, kad matytume, kas vyksta. Kitas komentaras. Galbūt reiktų paprašyti konkurencijos generalinio direktorato, kad jis pasižiūrėtų, kaip manipuliuojami palūkanų dydžiai tarp bankinėje erdvėje. Ar, ar tikrai ten nėra manipulacijų, ar tikrai e, didieji bankai kaip nors neveikia, nedaro įtakos kainų nustatymui šioje e, rinkoje. Dar vienas komentaras. Daugelie sričių mūsų nuomonė, mūsų nuomonė reikia nuveikti daugiau energetiką yra tas rytis. Mes dirbame oligopolinėmis sąlygomis. Belgijoje praktiškai vienas, viena bendrovė valdo 85 procentus rinkos. Mes privatizavome energetikos sistemą ne tam, kad būtų privatus monopolistas. Mes norime konkurencijos energetikos rinkoje ir tikrai reikia daugiau nuveikti šioje srityje. Informacinių technologijų rinkos yra atviri standartai siekiant skatinti konkurenciją, maisto sektorius, mažmeninės prekybos, maistų sektorius. Taip pat yra didelių e, operatorių, didelių mažmeninių operatorių, kurie neprisideda prie vidaus rinkos sveikumo, smulkus operatoriai yra išstumiami didelių operatorių, kurie e, prekiauja pagrindinėmis vartojimo prekiamis ir galiausia, aišku, vartotojai kenčia. Mes manome, kad čia reikia E, labiau remti smulkių ir vidutinių verslų, nes tada ekonomika yra mm, stipresnė, atsparesnė. Komisija sakė, kad e, turi tam tikrų ketinimų, bet kol kas jie nepaskelbti. Ir nežinau, ar čia bus jie paskelbti kaip surprizas ar ne, bet to surprizo mes laukiame. Taigi mes tokius maždaug pakeitimus pateiksime, bet nesu tikras kolega, ar iš vis jie turės kokią prasme. Merci. Ačiū. Filipai. Ponas Epping. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti poną Švabą, parengus šį dokumentą. Aš palaikau didžiąją daugumą jo patiktų pasiūlymų ir patiksiu keletą pakeitimų, kad patobulinčiau šį tekstą. Kalbėdama šiandien apsiribuosiu dviem pastebėjimais. E, pasidžiaugsiu tuo, kad tai yra ketvirta komisijos konkurencijos ataskaita, bei tuo, kad e, valstybės pagalbos režimas, e, jo galiojimas užsitėse. E, skaitydamas konkurencijos ataskaitą prisiminiau, kad kalbant apie laisvas menų, prekių ir kapitalo e, judėjimo kliūčių panaikinimą, tai tai visada buvo ES siekemybė. Tų kliūčių pašalinimas savaime skatina konkurenciją ES. Man džiugu pažymėti, kad formuojant konkurencijos politiką Europos komisija vis dažniau pasitelkia ekonominę analizę, ir aš tikiuosi, kad ir ateityje bus, ji dirbs taip pat. Kai neseniai TVF at, paskelbė alarmą, ypač po to, kai ten pasikeitė vadovas, e, buvo paskelbtas alarmas dėl Europos bankų prieš maždaug mėnesį. E, e, Europos pareigūnai mus, dėl, mus nuramino. Prieš porą dienų anot Europos pareigūnų e, E, Europos bankų kapitalizacija yra daug geresnė nei prieš metus. Komisijos narys Almūnė šiandien raustančiais kruostais pa, pa, pareiškia, kad e, daugelis, daugeliui bankų reikės papildomo kapitalo, ypač dėl to, kad Liepos mėnesį penki iš jų neišlaikė atsparumo testo. Uh, Ir taip pat planuojama, kad reikės teikti pagalbą bankams iš valstybės išdarbo 2011-aisiais. Pagal konkurencijos. Praėjusiais metais, vasdamas konkurencijos ataskaitą, Europos parlamentas išreiškė nuomonę, kad kai kurios laikinosios priemonės gali tapti visiškai nelaikinomis ir akcentavo, kad reikia kuo greičiau užbaigti laikinųjų priemonių taikymą ir nebetaikyti šimčių. Tačiau mūsų gali greitai prašyti dar kartą pratesti valstybės pagalbos e, sistemos e, galiojimą, kuri taip pat, kai atsirado, buvo laikina. Taigi, matote, pirmininkė laikina politikoje yra labai relatyvus dalykas. Ačiū. Taip, laikini dalykai kai kuriais atvejais užsitėse. Pone Švabai, žodis Jums užbaigti. Ačiū pirmininkė. E, šį kartą, kadangi mes e, esame tarp savų, pereisiu į anglų kalbą. Filipai, aš nepritariu tavo minčiai, kad visą tai nuobodu. Nuobodu yra tai, kad kiekvienais metais visi kolegos šioje ataskaitoje atranda sritis, kur reikia daugiau nuveikti, daugiau padaryti. Ir komisija iš karto, man atrodo, yra. Iškyla jai pagunda išmesti šį pranešimą, nes e, dary, daugiau nuveikti yra panelik bendras siūlymas politikoje. Aš manau, kad galima čia geriau, galima buvo geriau pasirodyti. Ir kalbant apie komisijos narę Almuniją, jis ypač aktyviai jam iškilo problemų po to, kai profesorius Hošesas kriti, kritikavo kai kuriuos pasiūlymo aspektus, tačiau niekas nereagavo. Ar iš tikrųjų komisija turėtų sudaryti lengvesnės sąlygas vartotojams gauti kompensaciją, užtikrinti kompensaciją? Almūnė tam priešinasi, Hodžesas teigia, kad sistema bus sudėtingesnė, kad kompensaciją gauti bus sunkiau. Ir būtent, pavyzdžiui, šiuo atveju mūsų dokumentas, mūsų pranešimas gali padaryti skirtumą. Valstybės pagalbos sistema, taip, tai yra probleminės rytis. Aš tą puikiai suprantu, tačiau mes galime, vietoj, mes negalime toliau dar kartą rašti, kad reikia daugiau nuveikti čia, čia ir čia. Sekdamas jūsų pasiūlymų, pradedu nuo jūsų, dėl ECB ir rinkos iškraipimų ir ECB teikiama pagalba kai kuriems bankas, Aš palaikau jūsų pasiūlymą, tačiau turime prašyti koordinatorių galimybės parengti pranešimą savo temą ir pasigilinti šią temą, nes jeigu tik tai e, ją probekšmais aptarėme, tai nieko neduos. E, tarp bankinės, bankinės palūkanos negalime irgi tik tai kažką pakapsipaksyti paviršiuje ir perėti prie kitos temos. Taigi aš už laukiu prieštaringų ir pozityvių siūlymų ir indėlių, tačiau kal, kalbant apie e, pranešimo dalį, kur kalbama apie kartelius, tai tai svarbis rytis. Ir prieš baigiant ataskaitos svarstymą reikia apsispręsti, kad galbūt kolektyvinių ieškinių klausimas taip pat gali būti čia keliamas arba pasitelkti kažkokią priemonę, reikalauti komisijos, kad e, ji numatytų taisyklės, pagal kurias pirmiausia žala būtų atlyginima tiems, kurie pirmiausia konkrečiai nukėtėjo nuo kartelinių susitarimų. Dar vienas dalykas, ką komisija mano apie atgrasos priemonių sistemą ir kokios procedūros bus numatytas. Aišku, juridinių požiūrių mes nieko negalėsime pasakyti, pasakyti, bet tai yra dal, politinės arbos dalykas. Visi kiti iškelti klausimai ir, kaip jau sakiau, esu pasirengęs svarstyti juos ir esu dėkingas už komentarus. Siūlymas daugiau bendradarbiauti su komisija. Jūs minėjote tarp institucinį susitarimą, kurio pageidaujate, bet manau, kad mes dar, aš asmeniškai manau, kad mes dar esame toli nuo jo ir tai ne parlamento kaltė kad jis atsirastų, reikės konkretesnių pasiūlymų, ką galima nuveikti ir ko galime tikėtis. Nes paprastai mm, informacija, kurią gaunama iš komisijos, mm, pasimeta parlamento darbo atvarkėse. Manau, kad įvykusi diskusija buvo tikrai naudinga. Jeigu man, manau, kad jeigu pakeistume šiek tiek struktūrą to pranešimo, mes daug pasiektume ir aš tikrai raginu jūs man pagelbėti šiame darbe. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešimo autoriu. Ar kas nors norėtų pasiduoti savo teisę, dar kad užduotė klausimą? Puiku, niekas nenori. E, mes sutaupėme laiko nes turėjome nagrinėti pranešimą iki 11.30, tačiau kito pranešimo autoriaus dar nėra. Balsuosime 11.45 ir dabar pertrauka posėdėje iki 11.30. Pirmininkas, užmiršau kai ką pranešti. Pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 30.17 valandos. Diskusijos dėl pakeitimų spalio 17 balsuosime šiame komitete lapkričio 20, o plenarinėme posėdėje svarstysime gruodžio antroje sesijoje. Taigi dabar pertrauka iki 11.30. Ačiū.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

prend la parole au nom de Bien, mes chers collègues, on reprend la, la séance. Kolegos, tęsėme posėdį. Aš galvojau, kad nebe aš pirmininkausiu, kad nuo pusės dvylikos Astrida grįž. Dėl nieko nepergyvenu, bet prieš padedant balsuoti be penkiolikos dvylikos. E, trumpai aptarsime pranešimą dėl sporto matmens Europoje, sporto lygmens Europoje. Mūsų kolega Buken išvykęs į, su delegacija į Vašingtoną ir ponia Asaja pristatys šį klausimą ir e, pakomentuos pono Burkhardo Balco pranešimą. Ačiū pirmininkė, stengsiuos kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Ponas Balcas nori padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams visiems, kurie pasiūlė pakeitimus jo rengiamai nuomoniai ir mano, kad tie visi pakeitimai sėkmingai tobulina jo rengiamą tekstą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į žodinius pakeitimus, kurie yra balsavimo sąraše mums patiktame. Yra keturi žodiniai pakeitimai, o nuo 8 iki 20 pakeit, pakeitimų ir jiems pasiūlytas geresnis tekstas, geresnė formuluotė, turinys nesikeičia. Tikiuosi, kad mes pritarsime šiems pakeitimams. 9 ir 17 pakeitimuose yra tik konstatuojama, kad kai kurios valstybės narės e, yra įkūrusios lošin, azartinių žaidimų ir lošimų valstybės monopolį. Devintame pakeitime minime Norvegiją. Tai, kad Norvegijoje e, sporto organizacijoms nesuteikiama galimybė gauti įplaukų iš uh, lažybų agentūrų. Taigi tie pakeitimai tik šiek tiek keičia teksto formuotas, iš tikiuosi, kad jiems pritarsime. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, atrodo niekas. Reikia palaukti iki be 15.12, ar ne? Ar galime pradėti balsuoti dėl pranešimo sporto klausimų? Na, man pirmą kartą patikėjote patikėtos tokios užduotis kaip pirmininkui posėdžio. Taigi, dėl pono Baltso pranešimo pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas. Jis, e, toks pat kaip ir pirmas. Už, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaikė pritarta. Penktas. Už. Prieš. Susilaikė pritarta. Originalus pirmo punkto tekstas. Kas už? Pritarta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Toliau žodinis pakeitimas aštuntam pakeitimui pranešėjo. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antras, antra A pastraipa devintas žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau aštuonioliktas pakeitimas už prieš, susilaikę, pritarta. 19 pakeitimas už. Atsiprašau, praleidau vieną puslapį, sako pirmininkas, per daug sparčiai dirbu. Grįžtame šiek tiek, nes puslapiai buvo sulipę. Tre, trečia pastraipa dabar, antrame puslapyje balsavimo sąrašo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikę pritarta. Ketvirta pastraipa už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė pritarta. Tryliktas už, prieš, susilaikė pritarta pritarta. 14 už, prieš susilaikė pritarta. 15 toks tapatus 14 už, prieš susilaikė pritarta. 16 taip pat tapatus. Kit, prie, prieš tai buvusiems pakeitimams pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso bloko pakeitimo. Niekas neprieštarauja? Nuo 7 pastraipos 25 pakeitimo už prieš susilaikė pritarta. Dėl viso teksto su pakeitimais už, prieš, susilaikė, niekas neprieštaravo ir tekstui vienbalsiai pritarta sveikiname pona Burkhard Balts. Alors nous passons maintenant au euh, vote sur le rapport de monsieur Casa. Toliau pereinam prie kito pono Kaza pranešimo. Tai yra PVM ateitis balsavimas. Pirmoji po antraštė. Pir, už, prieš. Susilaikė, priimta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Kiti tada pakeitimai atkrenta. Dvyliktas pakeitimas už ir pranešėjo žodinis pakeitimas. Taigi už, prieš, susilaikė. Nematau EPP. Toliau. Tryliktas. Už prieš susilaikė 14 už, prieš atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis už, prieš susilaikė priimta. Trečio, e, penkioliktoji dalis. Penkioliktas pakeitimas, atsiprašau. Už, prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. C kompromisas už prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas už prieš prieš priimta. D kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas. Tai yra transporto komisijos nuomonė už, prieš susilaikė priimta. Imko nuomonė už, prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas transporto priemonė už, prieš priimta, atmesta. Atmesta, sako pirmininkas. 27 už, prieš, atsiprašau. Pirmininkas atsiprašo. 24 pakeitimas už, prieš, priimta ar ne? pasitikslinkime elektroniniu būdu. Jei rasiu savo kortelę balsavimo. Taigi, pradedame balsuoti. 24 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigėme. 20, 18 už 13 prieš primta. 25 atitinka 24. Man atrodo, kad ir ketvirtą transporto pakeitimą, e, kai balsavome dėl ketvirtą transporto nuomonės pakeitimo ir dešimto, man atrodo, balsų santykis buvo vienodas. Pirmininkas, aš už demokratiją, taigi patikslinkime elektroniniu būdu. Ketvirtasis transporto pakeitimas. Transporto komiteto ketvirtasis pakeitimas, transporto komiteto nuomonė. Balsuokite elektroniniu būdu, nes kitaip nežinosime, ar padarėme klaidą ar ne. Baigėme balsuoti. 19 už, 12 prieš. Taigi, jum pasirodė neteisingai. Aš manau, kad dabar negalim situacijos patikėti ekonomistam, nes jinai yra perimta. Dvidešimt penktas. Kas už, prieš? atmesta. 26 už, prieš, priimta. 27 už, prieš, atmesta. 28 už, prieš, atmesta. 29 ir žodinis pakeitimas už. Už žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš prieš? Jūs už ar prieš? Reikia susitarti. Mes prieš žodinį pakeitimą. Taigi, kas už žodinį pakeitimą? Mes prieš. Jūs paprašėte, kad būtų balsuojama už žodinį pakeitimą. Taigi, kas už žodinį pakeitimą? Ar jūs prieš, kad būtų balsuojama už žodinį? Jeigu mes būtume prie žodinį pakeitimą, negalėtume už jį balsuoti. Tai jūs balsuojate prieš balsavimą ar prieš pakeitimą. Taigi balsuojame už tekstą be žodinio pakeitimo. Kas už? Primta. 20 atkrenta. E kompromisas už prieš susilaikė. Septinta dalis už prieš susilaikė priimta. F kompromisas už priimta. Matau nieks. G kompromisas už prieš susilaikė priimta. 39 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 40 kas už, prieš susilaikė priimta. 41 yra toks pat, kas už, prieš atmesta. 42 už, prieš priimta. 43 už, prieš priimta. 44 už, prieš priimta. Originalus tekstas po antraštės už prieš priimta. H kompromisas. Už prieš priimta. Toliau 13. Taip. Imko nuomonė, kas už prieš pasitikslinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 17 už, 15 prieš, priimta. 15, kuris suderinamas, kas už, prieš, priimta. E kompromisas. Ne, I kompromisas, kas už, prieš, priimta. 53, kas už, prieš, priimta. J kompromisas už, prieš prieš priimta, 55 už prieš priimta, 56 toks pat už prieš priimta, originalus ketvirtos pontrašės tekstas kas už prieš priimta, K kompromisas už prieš priimta. biudžeto kontrolės nuomonė. Galime iki devinto, iki septintos balsuoti kartu. Atsiprašau, nepasidariau namų darbų, sako pirmininkas už antrą ir šeštą. Kartu kas už, prieš susilaiko priimta. Septintasis už, prieš atmesta. 8-9 kartų, kas už, prieš, priimta. 10-11-12, kas už, prieš, susilaiko atmesta. L kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 61, kas už, prieš, susilaiko priimta. 62, už, prieš susilaiko priimta. 15 e, paragrafas už prieš susilaiko priimta. 5 po antraštė už prieš susilaiko priimta. M kompromisas už prieš susilaiko priimta. 66 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas. Už, prieš susilaiko priimta. Imko atkrenta nuomonė. N kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 68 už, prieš susilaiko atmesta. Ar ne? pasitikslinkime elektroniniu būdu. 68 pakeitimas. Balsuojame, baigiame balsuoti, rezultatas. 18 už, 13 prieš. Primta. Dėkoju ponai, ponui Karas. A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. B konstatuojamoji dalis originalus tekstas už prieš susilaiko priimta. Šeštas už prieš susilaiko priimta. Septintas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. B kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas C konstatuojamoji, C konstatuojama dalis už prieš susilaiko atmesta. Nenorit patikslinti gerai. Toliau tada originalus tekstas, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau pirmas už prieš susilaiko priimta. Antrasis už prieš susilaiko priimta originalus tekstas už prieš susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Nuomonė budžeto kontrolės už prieš susilaiko priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašome, balsuoti pradedame. Baigiame. Tekstas patvirtintas. 30 už vienas prieš. Dėkoju. Sveikiname poną Kazą, kurio e, pridėtinė vertė nenuėjo veltui. Dar balsuosime dėl pono Gigoldo pranešimo. Pirma pastraipa, pirmas pranešėjo pakeitimas. Rezoliucijos projektas už, prieš susilaikė pritarta. Antras pranešėjo pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, gal galime balsuoti dėl visų blokų. Ketvirtas už, prieš, susilaikė atmestas. Penktas pasitikrinkime gerai. Man atrodo, kad aš neapsirikau, bet galime pasitikrinti. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Tai nėra pranešėjo pakeitimas. 14 už, prieš 17. Iš tikrųjų atmestas. Penktas pakeitimas. Liem Hoang Ngotso. Už, prieš susilaikė atmestas. Šeštas pakeitimas. To paties autorius už prieš susilaikė atmestas. Septintas pakeitimas irgi to paties autorius už prieš susilaikė atmestas. Devintas. Balsuojame kartu su vienuoliktųjų. Dėl dviejų kartų. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Toliau 8 ir 10 dėl jų kartų. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Reikia pasitikrinti, gerai patikrinkime. Dėl 8 ir 10, kai balsuojame, prašau. Visada žiūriu į poną Karasą. Kai, kai sėdime taip apvaliai, viskas sudėtingiau. Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų pritarta 28 balsavus už vienam prieš. Aš esu nekartą matęs parlamente balsuojant, kad kartais pirmininkaujantis visiškai klysta. Taigi trečias pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 30 už vienas prieš niekas nesusilaikė, dabar dėl viso rezoliucijos projekto balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Ne visi balsavot? Balsavimas baigtas. 27 už. Sveikiname ponais Gygolda parengus puikų pranešimą. On n'a pas applaudi David Casa non plus. Fait, et nous en arrivons, la session de vote est terminée. Je... Balsavimas baigtas, dėkoju visiems už dalyvavimą. Ir dabar periname prie Hans Peter Martino pranešimo dėl euro monetų leidimo. Ar ponas Martinas yra čia? Taip, matau jūs, taip jūs pasislėpęs čia. Alors, monsieur, monsieur le rapporteur, vous êtes rapporteur pour... Pone pranešiau, jūs esate pranešėjas dėl dviejų pranešimų svarstamų pagal 7 ir 8 mūsų daborkės punktus. Pone Švabai, ne, ne, nebijokite pono Martino. Jeigu pasitrauktumėte, aš galėčiau matyti pranešėją. Tavo visi pranešimai buvo svarstami iš ryto. Galbūt galite pristatyti abu pranešimus, jie yra susiję, nebent jūs kažkaip kitaip norite daryti žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. Manote, kai, kai kalbama apie problem, pinigus, tai galime kalbėti trumpai, nes čia yra tiesiog administraciniai reikalai tačiau žinome piliečių rankose. Monetos galbūt yra svaresnis dalykas negu čia kalbama. Čia du reglamentai. Vienas tarybos ir parlamento, kitas tarybos reglamentas dėl euro monetų. Esmė yra ta, kad šiuo metu galbūt būtų galima patikslinti tai, kad norint nepriklausomo centrinio banko šiais sudėtingais laikais ECB išliktų atsakingas už monetų cirkuliavimą, tačiau praktikoje tai yra susijęs su tuo, e, su trimis rytimis, kurias reikia atskirti atmintinės monetos, kolek, kolekcionierių monetos ir įprastinės monetos. Ir kiekvienų jų vaidmuo, todėl būtų neblogai paprašyti bendro sprendimo teisų Europos parlamentui šioje srityje ir nepalikti visko spręsti komisijai. Norėčiau paminėti idėją, kuri cirkuliuoja įvairiose šalise kad dėl Junktinių valstybių skolos, tai yra klausimas dėl, dėl vieno ir dviejų eurų banknotų, reikia apie tai pagalvoti, nes monetų kalinimo išlaidos padidėjo. Ir norėčiau padėkoti ECB už jų pasiūlymus, kurio, kurios e, iš jų gavau, jų čia turbūt ne vieno nėra, jokio atstovo. Reikia tai žvelgti, na, piliečio, galbūt akimis iš piliečių pozicijos. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduočiau e, ispanišką monetą su demokratijos emblema ar Austrijos monetą su e, piliečių forumo tematika. Tai nebūtinai yra politiniai dalykai. Tačiau nuorodos į politinius įvykius šalyse kol kas pasitaik nu, naudojami monetose ir nuo pat pirmųjų monetų nukaldinimo, atsiprašau, nuo pat pirmųjų žingsnių siekiant vieningos Europos 48 metais ES vis tiek yra kitokia nuo Junktinių valstybių. Žinoma, nieko negalima leisti e, ant monetos pavaizduoti, kas būtų įžeidimas kam nors ar antpolis prieš ką nors, išpolis prieš ką nors. Tačiau svarbiausia, kad parlamentas turėtų galimybę tarti žodį, ne tik komisija, primant tokius sprendimus. Komisija, atrodo, mano, kad yra monetų rušių, kurioms neturėtų tai būtų taikoma, pavyzdžiui, kolekcionierių monetoms. Tačiau aš norėčiau žinoti, ką apie tai mano kolegos, jeigu jiems tai įdomu. Be to, čia dar yra kalbama apie įvairius techninius klausimus. Turint galvoje, kad šiandien jau po 12 e, vidurdienio jau galbūt nepasakos apie detalės ir kolegos galbūt turės e, daugiau laiko kalbėti, kiek čia jų subeliko. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, ką aš čia pasakiau. Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai, socialistų ir demokratų vardu. Ačiū, kolegos. Tikiuosi, kad gerai bendradabiausime su pranešėju ir dirbsime kartu ir pasieksime gerą rezultatą, tik tai tiek. Ar kas nors dar kvietis Sofijai, ne? viską, visi pasakė apie konkurenciją, pono Gigaldo nebėra. Ar kas nors iš čia esančių dar norėtų žodžio? Taip? Ne? Ar kas nors nori kalbėti? Aš šiek tiek buvau atsitraukęs, norėčiau žinoti, kokia yra pranešėjo uh, poziciją. Jūs ją pristatė, bet aš, bet aš ne visiškai supratau, kokia yra pranešėjo nuomonė dėl vieno euro banknotų. Prancūzijoje yra įsteigtas komitetas, kuris nagrinėja šį atvejį. Tai yra parlamento narių komitetas. Jame dirba taip pat ir ponas Žiskardės Tenas prašau, ponažas kardės tenas sunus. Ir aš ne visiškai supratau, ką jūs pasakėte šią temą. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Labai ačiū. Taip, čia yra populiarus, ne populistinis, bet populiarus klausimas. Aš manau, aš galvojant prak, apie praktinius dalykus, aš pasakyčiau už vieno euro banknotą. Žinoma, banknotai išlieka apyvartoje trumpiau, tačiau klausimas yra ir susijęs su monetų kaldinimo išlaidomis. Galbūt galima tai padaryti, pabandyti padaryti ir e, komitete pasiekti daugumos. Tai yra svarbu, tai, tai rūpi ir piliečiams. Todėl Aš turiu e, pakeitimą komisijos pasiūlymui, kur raginama įvesti 1 ir 2 eurų vertės banknotus. Ačiū, aš pritarčiau tokiam pasiūlymui. Dar vienas simbolinis aspektas. E, vienas, vieno euro banknotas, jo praktinis aspektas susijęs su šiuo dalyku. Jeigu duodate arbatpinigų vieną eurą, žmonės dažnai įsižeidžia gavę monetų arbatpinigių ir pageidauja, kad jeigu tie arbatpinigiai pateikti monetomis, bevelė, kad jie būtų banknotais. Ir žinau, kad žmonės, kuomet vyksta į tas vietas, kur cirkuliuoja JAV doleris, jie bevelė visada pasimti popierinių banknotų ir duoti arbatpinigių po vieną dolerį. Dar vienas. Ačiū pirmininkė už sutiktą galimybę pasisakyti. Džiaugiuosi, kad šie klausimai svarstami Europos parlamente ir kad Europos parlamentas uh, e, svarsto euro monetų klausimą, nes iki šiol šis klausimas nebuvo svarstytas. Turiu keletą pastebėjimų, reaguodamas į pranešėjų išsakytas mintis. Esu institucijos, kuri yra sutarčių sergėtoje atstovas ir noriu aptarti teisinį aspektą. Europos parlamentas savo nuomonėje svarsto galimybę išleisti euro, vieno euro banknotus, tačiau apie tai kalbėti rezoliucijoje negalima dėl teisinio pagrindo, kadangi e, te, leisti, mon, leisti valiutą, pinigus, prerogatyvą numatytą ECB ir parlamentas ir komisija gali svarstyti tik tai mon, monetų leidimo klausimus, o ne banknotų. Ir būtent todėl tas klausimas negali būti svarstama, svarstamas. Tai yra techninis klausimas, bet. E, kaip žinote, reikia žvelgti dabar į pasaulinę situaciją ir, ir, ir kalimas, monetų kalimas yra netoks brangus kaip banknotų leidimas. Toliau kolekcionavimui skirtos monetos, kurios yra leidžiamos. E, šiame tekste remtasi jau e, egzistuojančiamis nuostatomis. Manome, kad nereikia papildomai reglamentuoti šios ryties, nes šiuo metu dabar tos kolekcininkams skir, skirtos monetos leidžiamos nedideliais ribotais kiekiais, siekiant išvengti rizikos, kad jos nebūtų painėjamos su apyvartai skirtais pinigais. Mes esame pasirengę skaityti visus šios klausimus su pranešėju, su šešėliniais pranešėjais bei su kitais komiteto nariais. Ačiū pirmininkė. Dėkui komisijai, dėkui už tokius teisinius komentarus, bet jūs žinote, kad mes parlamente kartais į tekstą įrašome savo pageidavimus, aišku, suprasdami, kad galbūt teisinio pagrindo tam ir neturime. Ar būtų dar daugiau norinčių kalbėti, ar norėtų pranešėjas pasisakyti, jei ne, tai tada pasakysiu uh, štai ką. 24 spalio bus pristatytas pranešimas, paskutinė data pateikti pakeitimams yra 28 spalio, diskusija 22 lapkričio, mūsų komitete balsuosime 29 lapkričio, o plenarinėje sesijoje 2012 m. vasarį. Baigiame e, nagrinėti šiuos pranešimus. Linkiu tolesnės sėkmės pranešėjui. Kitų darbo tvarkės klausimų bent jau iš mano pusės nėra. Kitas mūsų posėdis vyks Strasbūrė 26 spalio nuo 19 iki 20.30 ir tada jau bus tikroji mūsų komiteto pirmininkė. E, pirmininkaus tam posėdyje linkiu visiems sėkmingai grįžti namo.